Jis prasidės 9, tęsis iki 13 ir paskui nuo 15 iki 17 valandos. E, darbo tvarkę rasite internete. Posėdis baigtas. Ačiū.